Bene, we can start. Kolegos, labas rytas, galime pradėti darbą. Mūsų darbo tvarkė šiandien labai ilga. Planuojam svarstyti biudžeto klausimus. Taip pat pas mus atvyks Luksemburgo du ministrai, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministras bei kultūros ministras. Balsuosim dėl biudžeto. Taigi mūsų darbo tvarkė tikrai yra pilna. Ir norėčiau dabar paprašyti, kad galėtume patvirtinti koordinatorių pateiktas rekomendacijas. Tas posėdis vyko vakar, jeigu visi tam pritarėte. Tai puiku. Toliau. Turėtume balsuoti už jaunimo verslumo skatinimą, pasitelkiant švietimą ir mokymą. Bet čia kolegos turi dar ką pasakyti šio klausimu. Prašom, ponas Maragal. Dėkui, pirmininkė. Dėl balsavimo. Pranešėjas šio klausimu tik atvyko, tai gal mes galėtume šiek tiek dar su juo pasitarti ir tik tada mm, šiek tiek vėliau balsuoti šiuo klausimu. Pirmininkė. Taip. Vakar vėlai vakare gavome balsavimo sąrašą. Bet kuriuo atveju turim šiandien būtinai balsuoti, turbūt tą visi suprantate. Galbūt frakcijos galėtų išsakyti savo nuomonę, pranešėjo nuomonė būtų uh, įdomu išgirsti ir tada galėtume apsispręsti, ką daryti, bet balsuoti būtinai turime šiandien, nes šiandien paskutinė diena. Ponas Morgano, gal pusvalandį kokį galėtumėt mums suteikti iki balsavimo? Šešėliniai pranešėjai tam neprieštarautų. Nes jei mes nepas, neturėsime nuomonės, tai reikš, kad mūsų komitetas nesugeba pareikšti nuomonės šiuo klausimu. Taip, sako pirmininkė, išklausysime nuomonių. Galbūt galėtume dar išklausyti kitų frakcijų nuomonių ir pranešėjo. Ponas Zereski. čia tikrai nėra jokios problemos, tik kalbame apie 15 minučių ar pusvalandį. Šiandien būtinai turime balsuoti, kaip sakė pirmininkė, ir turime, e, kad balsavim, turime siekti, kad balsavimas įvyktų iki pietų, nes kitaip išderinsime komiteto darbą. Penso che la, mh, mm, difficile dire un quarto d'ora perché abbiamo. tas 15 minučių irgi kelia problemų, nes Luksemburgo ministrai atvyks. Tai galbūt 12 val. turime balsuoti dėl biudžeto, tai nežinau, kur tą 15 minučių mes galėtume rasti. Tai galbūt dirbkime taip. pradėkime nuo ponios Šoidrovos pranešimo. Sì, sì, esattamente. Allora andiamo avanti, allora farei così. Tai ką galiu pasiūlyti? Pirmiausia, iškart nuo ponio Šodrovos pranešimo pradėkim. Bet 12 valandą noriu, kad visi būtumėt ir labai svarbu, kad mūsų komitetas pateiktų nuomonę šią temą. Bene, passiamo allora al voto. Tutti hanno la scheda di voto inserita? Sì. Passiamo allora al voto. Ar turite visi balsavimo korteles? Balsuojame dėl ponios Šodrovos pranešimo projekto. Žodinis pakeitimas trečias. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. 95. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 94. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 96. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 97. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 98. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 100. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kas už. 99. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 104. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šimtas pirmas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Šimtas antras, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Šimtas trečias pakeistas žodinio pakeitimo vienas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Šimtas penktas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtas šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Penktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 113. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 111. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 111. Balsuoti pra, pradame, balsuoti baigiame. Dar galite balsuoti. 111. Pakartokime balsavimą, balsuojame iš naujo. 114. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 117. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 118. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 120. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 121. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Balsuojame atskirai. 122. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Aštuntasis kompromisas Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 125. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 126. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 128. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 7. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 130. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 133. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šeštas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ample 4. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ample 11. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ample 21. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 135 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 137 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 138 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 139 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 136 kas už, kas prieš, susilaikė priimta 140, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Atskirai balsuojame dėl 141, balsuojame dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad priimta, bet pastikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Dėl antrosios dalies balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 142. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. 143. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. Devintasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. 154. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 155. Reikia išbraukti. Kas už, kas prieš, susilaikė, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 156 yra toks pat. 160. Atsiprašau, sako pirmininkė. 159. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 158. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 162. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 164. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 165. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 166. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 167. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 168 atkrenta, 169 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Žodinis pakeitimas, kuris keičia 173, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 172, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 174. Ne, sako pirmininkė. 170. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 174. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 174. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmesta. 175. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. 176. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. 178. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. 10. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė primta susilaikė priimta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 183. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 188. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 187, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 186, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 191, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 189, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 192. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 193. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 190. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 194. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 195. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 196 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 197 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 198 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Kolegos, penktasis žodinis pakeitimas, skirtas 119 pakeitimui, išbraukė žodį very ir prideda žodis saulėlį. Tai kas pritarė šiam 199 su žodiniu pakeitimu, turime balsuoti atskirai dalimis. Pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta, antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. Ample 13, kas už? Atsiprašau, čia irgi balsuojame dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Empel 16, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Empel 20, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Empel 24, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta atmesta. Dvyliktas kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta? 209. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dėl 20 balsuojame dalimis. Pirmoji dalis. Kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl antrosios dalies. 210 pakeitimas, antroji dalis balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. Du šimtai keturioliktas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 213. Kas už prieš susilaikė priimta. 212, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 216, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 217 už, prieš susilaikė pritarta, 218. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar MPL 1. EPP prašo dalimis balsuoti, kas už pirmąją, prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, noriu pasitikrinti, galbūt atmesta, pradedame balsuoti, pasavimas baigtas, atmesta vienu balsu, MPL 2 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, MPL 5, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, MPL 6, už, prieš, susilaiko, kas už, pritarta, MPL 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, MPL 9, kas už, kas prieš susilaiko atmesta MPL 10, kas už prieš susilaiko pritarta MPL 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta MPL 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta MPL 15, kas už, prieš susilaiko pritarta MPL 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 18 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ample 19, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pereiname prie 221, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 222 trečias, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 222 už, prieš, susilaiko pritarta, 224 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 225 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, Ample 3 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. MPL 7 už, prieš susilaiko pritarta. MPL 22 už prieš susilaiko pritarta. MPL 23 kas už prieš susilaiko. Noriu pasitikrinti. Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. A konstatuojamoji dalis, septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Tęsėme. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Devintasis kas už prieš, susilaiko, pritarta 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta Ample A, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta Ample D, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta B konstatuojamoji 13, kas už, prieš susilaiko atmesta, 14, kas už, prieš susilaiko atmesta, 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pereiname prie 20 už prieš susilaiko pritarta. 21 kas už prieš susilaiko pritarta. 22 už prieš susilaiko pritarta. Ample E atkrito. 23 kas už prieš susilaiko atmesta 24. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 27. Už, prieš, pabandykime balsuoti elektroniškai. Pradedame balsuoti 27, balsavimas baigtas, atmesta. 26. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 25. Už? Prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Pereiname prie 30. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 31 už, prieš susilaiko atmesta, 32 už, prieš susilaiko pritarta, 33 už, prieš susilaiko pritarta. 34 už, prieš susilaiko pritarta. 35, 35 už, prieš susilaiko pritarta. 36 už, prieš susilaiko susilaiko pritarta. 30, 39 kas už, prieš. Kas prieš, susilaiko pritarta. 38 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 40 atsiimtas, ample, ample E. MPI. E. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 41. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 42. Už, prieš, susilaiko pritarta. 44 prie 44 už, prieš, susilaiko pritarta, 43 už, prieš, laiko. Pritarta. Ample C. Už. Prieš susilaiko. Atmesta. Ample K. Už. Prieš susilaiko. Pritarta. 46. Pasitikriname dėl Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. 46 dabar. Ne, Ample K. Ample K turime balsuoti, atsiprašau. Atmesta. Dabar 46, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 47, kas už, prieš, susilaiko atmesta pritarta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar pereiname prie 50. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 56. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 54 už, prieš susilaiko atmesta, 55 už, prieš susilaiko. Pritarta 60. Kas už, kas prieš. Kas, sus, kas prieš susilaiko. Noriu pasitikrinti, pradame balsuoti dėl 60. -ojo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 59. Už prieš susilaiko pritarta, 61 už, prieš susilaiko atmesta, 62 už, prieš susilaiko pritarta, 64 už, prieš susilaiko pritarta, 63 65 už, prieš susilaiko. Pritarta Ample J už, prieš susilaiko atmestas, Ample L už, prieš, susilaiko, pritarta 67 už, prieš, susilaiko, atmesta 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta, Ample B, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, Ample G, kas už, Norite pastikrinti dėl B. Gerai. Apple B balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Apple G. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. 70 už prieš susilaiko pritarta 68 už, prieš susilaiko pritarta 69, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta 71, kas už, prieš susilaiko pritarta 72, už, prie, ir kas prieš susilaiko atmesta 64, ne Taip, 74. Už, prieš, susilaiko pritarta. Galime pastikrinti. Pradame balsuoti. 74. Balsuoti baigiame. Pritarta. 73. Kas už? prieš susilaiko atmesta 75, kas už prieš susilaiko pritarta 76, už prieš susilaiko pritarta 77, už prieš susilaiko pritarta 78, už prieš susilaiko pritarta Ample H, už prieš susilaiko pritarta 79, už prieš susilaiko atmestas 80, už prieš susilaiko atmestas, 81 už, prieš susilaiko atmestą, 82 es už, kas prieš, kas susilaiko atmestą, ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 86 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 87 už, prieš susilaiko pritarta, Ample F, S už, prieš susilaiko atmesta, 88 kas už, prieš susilaiko atmesta, 89 kas, kas už, kas prieš susilaiko Reikia pasitikrinti. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Trylika už, trylika prieš atmesta. 89. Ne, 90. Kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. 91 yra antrasis. Jį keičiantis už prieš susilaiko pritarta, 92 už prieš susilaiko pritarta, pirmasis kas už prieš susilaiko pritarta, antrasis kas už prieš susilaiko pritarta, trečiasis kas už prieš susilaiko pritarta, keturi. Ketvirtasis, kas už susil, e, prieš susilaiko. Noriu pasitikrinti dėl ketvirtojo. Balsuoti baigiame. Pritarta penktasis, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta šeštas, už, prieš susilaiko atmesta. Taigi dabar turime balsuoti galutinį kartą, paskutinį kartą dėl pranešimo projekto apskritai, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 19 už, 19 už, 7 prieš, tik tai 2 susilaikę. Sveikiname kolegę Šoidrovą, taip pat sveikiname šešėlinės panešėjus. Dėkui. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie iš, tiek, iš tiesų mm, patobulino mano parengtą pranešimą. Tai, tai yra mūsų komiteto visų bendras pranešimas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 iš tiesų siunčiame rimtą signalą, kaip svarbu skatinti jaunimo verslumą, pasitelkiant švietimą ir mokymą. O dabar kolegos Luigi Morgano nuomonė, turite balsavimo sąrašus, taigi dabar tęskime. Bene, cominciamo. Allora, emendamento 1. Pradėkime. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kalbėsiu angliškai, sako pirmininkė. Susilaiko. Priimta. Ant pirmas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikom priimta. Periname prie devinto pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Antras kompromisas už. Prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas už. Prieš susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Dvidešimtasis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Penktas pakeit... kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Pereiname prie šešto kompromiso, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau 25 penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta 34, kas už, prieš susilaiko priimta 35, kas už, prieš susilaiko priimta 36 už, prieš susilaiko priimta 7 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta 41 pakeitimas, micikas už, prieš susilaiko priimta Dėl 39 nebalsuojame. Tai yra kalbinių, kalbinis pakeitimas. 42 toliau. Kas už prieš susilaiko priimta. 43 kas už prieš susilaiko pri, atmesta. 44 kas už prieš susilaiko priimta. 46 dėl jo nebalsuojame. Tai kalbinis pakeitimas. Toliau 47 kas už prieš susilaiko priimta. 9 kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. Toliau 55. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 58. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Atmesta. Aštuntas kompromisas. Kas už? prieš susilaiko priimta 61 už, prieš susilaiko priimta 62 už, prieš susilaiko priimta 66 už, prieš susilaiko priimta 68 už, prieš susilaiko priimta. Toliau balsuosime dalimis dėl 69, paprašius Aldė, pirma dalis, kas už, prieš susilaiko priimta, antra dalis už, prieš susilaiko priimta. 70 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 72 už, prieš susilaiko priimta. 73 už, prieš susilaiko priimta. Toliau balsuome dalimis paprašys SND 75 pakeitimas. Pirma dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Antra dalis, kas už, prieš susilaiko priimta Atmesta. Septyniasdešimt šeštas pakeitimas toliau kas už, prieš susilaiko, priimta dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko, priimta 77 kas už, prieš susilaiko atmesta 78 už, prieš susilaiko Norim pasitikrinti dėl 78. Pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. Is rejected for one uh, vote. Atmesta vieno balso persvara 70, ne, 83. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 84. Kas už? prieš susilaiko atmesta 87, už prieš susilaiko priimta 85, už prieš susilaiko atmesta 79, už prieš susilaiko atmesta 11 kompromisas už prieš susilaiko priimta 89, kas už prieš susilaiko priimta 12 kompromisas, kas už prieš prieš susilaiko priimta toliau 92, kas už prieš susilaiko priimta 93, už prieš susilaiko priimta 94, už prieš susilaiko priimta 95, už prieš susilaiko priimta 97, už prieš susilaiko priimta 99, už prieš susilaiko priimta. 13 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Ir dabar balsuojame dėl viso teksto, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. 22. Už vienas prieš penki susilaikė. Sveikiname Luigi Morganu. Ar norit pasisakyti? Galim skirti jums minutę. Ačiū labai trumpai. Norėčiau tik tai padėkoti visiems. Ačiū žešėlinėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau padėkoti kultūros komiteto sekretoriatui, ponui Popai ypatingai, ir visiems politinių frakcijų patarėjams. Aš tikiu, kad mūsų komiteto jėga yra mūsų pasiryžime įgyvendinti konkrečias praktiškas esminės iniciatyvas. Ir taip yra šiuo atveju. Mes siunčiame labai aiškę žinę TRAN komitetui. Mes e, pabrėžėme tuos uždavinius, kurio kyla skatinant aukštos kokybės Europos turizmą. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad e, turizmas yra ne vien būdas siekti asmeninio augimo, bet jis taip pat padeda stiprinti Europos tapatybę, europietišką tapatybę ir tai yra svarbus augimo Europoje variklis. Taigi ačiū dar kartą pirmininkė, ačiū labai už šią labai svarbę nuomonę. Visi šie klausimai turi būti įtraukti į Europos darbo tvarkę. Taigi, ačiū šešėliniams pranešėjams, ačiū sekretoriatui. Dabar turime tik penkias minutės, kol atvyks pirmininkančios valstybės atstovai. Tad norėčiau, um, kad pratestume 12 valandą balsavimą dėl biudžeto. Ačiū. Iš patirties žinome, kad ne visi svečiai atvyksta laiku. Tad aš manau, kad mes galėtume pradėti ir gal mes turėsime 15 minučių. Tai galim pradėti, o kai atvyks svečiai, galėsim pertraukti. Ma non era, io ho capito che la pausa era stata richiesta per consentire. Galvau, gal norėtume trumpos pertraukėlės, kad galėtume tarpusavėje šiek tiek e, pasitarti, šešėliniai pranešėjai galėtų tarpusavėje pasitarti, ar jau turėjote tam laiko. Galvau, kad e, galbūt norėtumėte šiek tiek pratesti diskusijas, bet, bet kuriuo atveju dabar turime tik penkias minutės. Pirmininkė, kai kurie mano kolegos atvyko specialiai į šią posėdžio dalį, kad galėtų balsuoti. Tai jeigu mes dėl tokio reikšmingo klausimo kaip biudžetas balsuosime vėliau, kolegos negalės dalyvauti. Nors konkrečiai tam tuo tikslu atėjo į šį posėdį kai kurie. Nagi, galime iš tikrųjų pradėti balsuoti dabar. Atvyksta Birminkevičios valstybės atstovai po dviejų minučių. Tai galim pradėti, bet, bet to nepakaks. Turiu pasakyti, kad šiek tiek esu pasimetusi dabar. Aš taip supratau, kad mes turėsime nukelti balsavimą, kad šešėliniai pranešėjai galėtų tarpusavėje pasitarti, aptarti, koks buvo vakar pateiktas komisijos pasiūlymas ir jo esmė. Tai galbūt šešėliniai pranešėjai turėtų iš tikrųjų susitikti e, už šios salės ribų tarpusavėje aptarti viską ir vėliau įvyktų balsavimas. Mes iš tikrųjų turime atsižvelgti į tai, ką siūlo komisija ir turime atsižvelgti šį pasiūlymą balsuodami. Taigi po to, kai vyks šešėlinių pranešėjų konsultacija, mes galėsime balsuoti. Galbūt tai pavyks netgi iki atvykstant Luksemburgo. Luksemburgo atstovams, gal ir nespėsime, bet iš tikrųjų tai, ką siūlo komisija dabar, yra labai svarbu ir tai turi būti įtraukta balsavimo procedūrą. Jeigu mes turėtume um, balsuoti 12 valandą, tai tai taip pat įmanoma. Taip, aš sutinku. Iš tikrųjų, tai buvo politiškai motivuotas prašymas. Reikėjo palyginti naujus komisijos pasiūlymo elementus. Taigi sprendimas buvo šiek tiek atidėti balsavimą. Jeigu mes būtume turėję pakankamai laiko iki pirmininkaujančios valstybės pristatymo, tai būtume viską mm, spėję padaryti ir dabar galėtume balsuoti, bet iš tikrųjų mums reikia daugiau laiko, turime e, galvoti apie kai kurios klausimus. Panas Drojevski, pirmininkė, gerbėmieji, aš mm, vėlai iš tikrųjų pasisakysiu prieš balsavimą, mano pasisakymą užtruktų tris minutės ir Vėliau visi norintys balsuoti galės balsuoti. Tai kągi, galime tuomet e, jau dabar pristatyti situaciją. Taip, pirmininkai, gerbėmi kolegos, mes vakar jau po septintos vakaro gavome vertinimą Ir iš tikrųjų labai ilgai dirbo mūsų administracijos. Šiandien dabar mes jau teikiame visiems prieš balsavimą tos skaičiavimus, kurie šiek tiek gerina padėtį. Pirmiausia, mes turime A, B, C ir D skaičiavimus. A, B, C yra geriausi, D neigiamiausi skaičiavimai. Balsu, siūlytume balsuoti už, jeigu yra A arba B vertinimas. Dviem atvejais siūlau nebalsuoti dėl tų pasiūlymų, kuriuos pateikė ne kultūros komiteto mm, nariai, narių ir tie pakeitimai, kurie labiau tiktų kitiems komitetams. Aš savo rekomendacijoje stengiausi taip viską išdėstyti, kad iš kultūros biudžeto nebūtų finansuojami tie projektai, kurie gali būti finansuojami iš kitų, daug didesnių biudžeto, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos arba ekonomikos um, reikalų biudžeto. Dar vieną pastatą. Stengiausi išsitekti tose ribose, kurios buvo nustatytos pagal komiteto nuomonę tam, kad e, po mūsų balsavimo prioritetinės sritis būtų patvirtintos. Tai yra švietimas pirmiausia, e, tada e, televizijos ir kino projektai Taip pat svarbu, kad būtų įtraukti tie e, projektai, kurie pagal kūrybingos Europos iniciatyvą įgyvendinami ir pagal švietimo iniciatyvas. Ir ketvirta, e, stengiuosi, kad tos rekomendacijos, kurias e, jums pateikiau, nebūtų politiškai motivuotos. Jūs matysite, kad visose politinėse frakcijose E, jos patvirtinamas atsižvelgiant į komiteto rekomendacijas ir paisant tų ribų, kurios buvo nustatytos. Man tai labai svarbu, kad projektai būtų testin, tesiami, kad per neapsižiūrėjimą nebūtų nutraukti tokie projektai, kurie buvo anksčiau vertinami palankiai, bet dabar yra netaip palankiai vertinami. Ir dar vienas svarbus dalykas. 2016 bus geresni nei 2015 ir tą jau dabar galim pasakyti. Bet bus šiek tiek 16 blogesni negu kad mes tikėjomės. Tačiau svarbu tai, kad visose biudžeto elementuose, kurie įtraukti į biudžeto projektą, mes pageriname proporciją ar santykį tarp mokėjimų ir įsipareigojimų. Ir mes e, stengiamės e, mažinti iš tikrųjų trūksamų mokėjimų kiekį toliau. Svarbu įgyvendinti e, naujus bandomuosius projektus. Brangus bandomieji projektai sunkiai yra patvirtinami. Ir paskutinė pastaba, nes taip pat aptarsime Aptarsime kultūros komiteto nuomonės projektą. Bus rengiama rezoliucija, kurioje mes galėsime įtraukti tas pastabas, kurias teikia komiteto nariai. Tai pastabos dėl stipendijų projektų skirtų kūrybingai Europai ir Europai piliečiams. Ir dar viena pastaba, aš stengiausi, kad tie projektai, kuriuos teikia kolegos ir kurie susiję su sveiko gyvenimo būdo skatinimo, e, sporto e, skatinimo, kad taip pat būtų patvirtinti. Ačiū. Grazie, collega Zroieschi. A questo punto, finché non arriva la Presidenza, se qualcuno vuol prendere la parola. Dėkui. Na, kadangi turime laiko, kol atvyks pirmininkaujančios valstybės atstovai, gal kas nors norėtų pasakyti. Ponas Morgano. Šį rytą gavome prašymą iš žaliųjų frakcijos, kad pamastytume apie tuos dalykus penkias ar dešimt minučių. Nekyla mums problemų balsuoti ir iš karto, savo pasirinkimus esame padarę, taip pat atlikome ir įvertinimą ir konstatuojame, kad sutinkame balsuoti už tuos projektus, kurie yra įvardinti kaip A ir B projektai, kaip už prioritetus. Na, o paskui žiūrėti, pavyzdžiui, į kitus pasiūlymus. Ekonomikos komitetas pateikė savo pasiūlymų, jame bus taip pat balsuojama. Taigi aš kreipiuosi į žaliųjų frakciją, kaip jie dabar norėtų elgtis. Nenorėtume kaip nors atidėlioti balsavimo ar apskritai nebalsuoti. Pirmininkė, tvarka. Iš tikrųjų, tokiu pagrindu galėtume ir pereiti prie balsavimo, belaukdami Luxemburgo atstovų. Ponas Norgal. Na, pasiklausius paaiškinimų, susidaro įspūdis, kad galime balsuoti. Pirmininkė, atrodo, lengviausia bus iš pradžių balsuoti už pranešėjo teikiamus pakeitimus. Taigi, pirmiausia balsuosime dėl įgaliojimų pranešėjoj, o paskui perėsime prie mm, biudžeto pakeitimų. Taigi Pirmiausia, gal galėtumėte patvirtinti pranešėjo įgaliojimus. Kas už? Pakelkite rankas, kas už mandatą, kas už įgaliojimus ir tik vienas balsavimas. Kas prieš, kas susilaiko, tokiu atveju patvirtinome įgaliojimus. Na, o dabar e, nežinau, ar turime laiko. man e, geriausia būtų palūkėti, kol ateis pirmininkančio šalies atstovai ir tada toliau balsuoti, nes dabar ką daryti? Pradėti balsuoti, paskui nutraukti. And then these. Allora, we try to vote and, uh, uh Gerai, bandykime balsuoti ir paprašysime primkaujančias valstybės atstovų palaukti, jeigu pavyks mums viską greit atlikti. Tai aš, aš bijau, kad po to jau nebebus kai kurių narių. Taigi, pradedame nuo kulta 5801. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Kulta 5. 802. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 03. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 04. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 05. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 07. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 06. Kas už, e, 06 atkrito taip pat krito. 0,8 kas už, prieš susilaiko pritarta. 0,9 kas už, prieš susilaiko atmesta. 11 kas už, prieš susilaiko pritarta. 12 už, prieš susilaiko primta. 13 už, prieš susilaiko pasitikriname Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Keturioliktasis už, prieš susilaiko atmesta. Penkioliktasis už, prieš susilaiko pasitikriname. Penkioliktasis balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 16. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 17. Už, prieš, susilaiko atmesta. 18. Už, prieš, susilaiko atmesta. 19. Už, prieš, susilaiko pritarta. 20. Už, prieš, susilaiko atmesta. 21. Už, prieš, susilaiko atmesta. Gal galiu pasitikrinti dėl 21-ojo. Dabar balsavimas baigiame. Atmesta. 22-asis kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 23-as už, prieš, susilaiko. Pritarta. 24 už, prieš susilaiko pritarta, 25 už, prieš susilaiko atmesta, 26 už, prieš susilaiko pritarta, 27 už, prieš susilaiko pritarta, 28 už, prieš susilaiko pritarta, 29 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 20, 30 už, prieš susilaiko pritarta, 31 už, prieš susilaiko atmesta, 32 už, prieš susilaiko atmesta, 33 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 34 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 35. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 36. Už, prieš susilaiko pritarta. 37. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 38. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 39. Už, prieš susilaiko pritarta. 10. Už, prieš susilaiko pritarta. 40. Už, prieš, susilaiko pritarta, 41, kas už, prieš, susilaiko noriu pasitikrinti, pradedame balsuoti dėl 41. Balsuoti baigiame, atmesta. 42, kas už, prieš, susilaiko, Noriu pasitikrinti dėl 42. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tvarka. Tai tiek viską atlikome. Tvarkoj. Toliau tęsti nereikia. Taigi, viskas laiku, pirminkaujančios valstybės atstovai atvyko. Italian, so it's better that you wear your uh, yes, hair. Sorry. And so, allora, we welcome the, the, the, the presidency and uh, through. Sveikiname pirminkančios valstybės atstovus, e, lankosi du svarbus Luksemburgo vyriausybės atstovai, ponas Claude Meišu, aukštojo mokslinio mokslinio tyrimų reikalų ministras ir ponė Magi Nagel kultūros ministrė. Toliau e, kalbėsiu itališkai, bet prieš tai noriu padėkoti, kad jūs atvykote e, šį rytą. Gal laiko turime ir nelabai, bet galėsime atvirai pasikeisti nuomonėmis apie tuos prioritetus, kuriuos jūs norėtumėte e, akcentuoti, kai kalbame apie kultūrą, švietimą ir jaunimo reikalus. Toliau kalbėsiu itališkai, paaiškinsiu, kaip mes dirbsime. Visų pirma, teiksime žodį dviems ministrams, kultūros ministrai ir paskui ponui Klodui Meišiu, švietimo ministrui. Po to teiksime žodį kolegoms. Ir paskui jau surenksime klausimų atsakymų sesiją. Turime pakankamai laiko šiam pasikeitimui nuomonėmis. Šiuo metu esame Europoje atsidūrę tam tikroje kryškelėje. Žinome, kad komisija bando įdėti savo politinį strateginį indėlį Tačiau mes, kaip kultūros reikalų komitetas, esame susirūpinę šiek tiek, kad net ir e, tarptų dešimties prioritetų, kurie atsispindi Junkerio plane, švietimui, kultūrai ir kūrybiniai pramoniai ir socialiniai Europos darbo atvarkiai nėra skiriama tiek daug dėmesio. Mes norėtume matyti augimą, socialinę įtraukti labiau akcentuojamus, jeigu nepakaks švietimui ir kultūrai akcento, tai Europai bus labai blogai ir pastarojo meto įvykiai tokį argumentą sustiprina. Esu e, kalbėjusi su kolegomis iš Graikijos, kurie pastarosiamis savaitėmis ir mėnesiais susidurė su tam tikrais sunkumais savo šalyje, turime tam tikrą kultūrinį paveldą Europoje, būtent į tai turime sutelkti dėmesį ir nukreipti Europą kitų keliu kalbėti ne tiek daug apie pinigus ir investicijas, o daugiau apie investicijas į kultūrą ir socialinius dalykus. Aš esu girdėjusi, kad ministrų taryba ketina ženkliai apkarpyti apkarpyti biudžetą, e, tai kelia mums nerimo, rengiame savo pranešimą, ką tik balsavome dėl ponas Drojevski pranešimo ir galvojame, kad mums reikia naujos strategijos, turime būti pasiryžę e, ginti kultūrinius ir socialinius aspektus. Matome, kad trūksta aiškumo dėl to, kas bus daroma a, kūrybinės pramonės švietimo srityje, kaip bus leidžiami investuotojų pinigai. Tad aš norėčiau, kad pirmininkantis Luksemburgas išliktų budrus šiais klausimais. Turime galvoti apie vaikus, daugia kalbystę ir švietimą, kad visa tai išliktų tarp jūsų prioritetų. Na ir žinoma, jaunimo reikalai. Jeigu iš tikrųjų tai bus, galėsime tarpusavėje gražiai bendradarbiauti. Na, o dabar, kadangi esame atsidūrę tam tikroje kryškelėje, aš manau, kad socialiniai kultūriniai aspektai turėtų taryboje atsispindėti labiau. Uh, Čia reikėtų keisti kryptį. Ir aišku, Italija ir Latvija trejetuko narės e, būtent to ir siekia. Tad e, pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Magiai Nagel, kultūros ministrai, o po to galėsime užduoti klausimus ir išklausyti atsakymus. E, dėkui, gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Noriu padėkoti poniai pirmininkiai už tai, kad pasikvietė mus į šį komitetą ir aš pabandysiu jums pristatyti Luksemburgo mm, pirmininkaujančios šalies prioritetus e, kultūros ir Europos kultūros srityje. Aš e, čia nesakysiu, kokios svarbios Europa yra kultūros vertybės, kaip svarbu europinė integracija, kaip svarbu piliečių vystimasis, kaip svarbu kultūros ir kalbinės įvairovės gerbimas, kaip svarbu pagalba kultūros ir kalbiniai įvairoviai. Visi tą jūs puikiai suprantate, mes visi uh, laikomės bendrų e, vertybių, e, kurios mus ir veda mūsų kelyje kultūros ir kūrybinių mm, sektorių srityje. ES veikimo sutarties 167 straipsnis aiškiai apibrėžia, ką mes Europos mastu galime nuveikti kultūros srityje, bet manau, kad turime pakankamai veikimo laisvės yra tarybos parengta kultūros darbo tvarkė. Nežiūrint visų krizių, kurios mūsų užpuolė, kultūra turi labai svarbu vaidmenį, nes tai yra bendro gyvenimo pagrindas. Tai yra mūsų bendrosios vertybės, mūsų bendras supratimas, mūsų bendras paveldas, mūsų jausmai ir kultūra yra taip pat ir vienas iš ekonominio gyvenimo ir užimtumo aspektų. Mes ir toliau turėtume dėti visas pastangas, kad ES plėtra e, ir vystimasis taip pat vyktų ir kultūros srityje. Ir čia e, kultūra kaip vertybė E, yra labai svarbi ES politikos dalis. Europos e, kultūros ministrai nuolat e, pabrėžia pozityvųjį kultūros poveikį ir kultūros bei kūrybinio sektoriaus svarbą visame ekonominėme gyvenime. Labai svarbu koordinuoti šios sektorius su kitais mūsų gyvenimo sektoriais. Luksemburgas nusprendė savo pirmininkavimo metu pasižiūrėti į šiuos dalykus, į šiuos dalykus iš kitos pusės. Aš sakiau, kad abstrakcijų nemėgstu, bet uh, ir, ir dabar pabandysiu mm, pasakyti, kad trejetas e, pirmininkaujančių valstybių narių e, didelį dėmesį skirs kultūrai, o Luksemburgas bandys pažvelgti į kultūrinį aspektą mm, horizontaliai. Europinės kultūros e, darbo tvarkės dalis ir 15-17 metų planai tą numato. Taigi, kaip mes žiūrėsime į kultūros aspektą iš kito kampo? Luksemburgas bandys e, pažiūrėti pragmatiškai ir parengs atitinkamą e, veiklos strategiją. Mes akcentuosime kultūros ir vystimosi ryšį. Ir čia kultūra iš tiesų turi labai didelį potencialą, apjungiant visų sektorių galimybės, tai yra žmonių teisės, kaiminystės politika, migracija, socialinė politika. Kitas aspektas yra tai, kad vystimosi e, politika yra vienas iš Luksemburgo pirmininkavimo prioritetų. O dar norėčiau pabrėžti, kad 15 metai ES yra paskelbti vystimosi metai. Šį rudenį vyks dėrybos jungtinėse tautose skirtos tvariam vystimuisi. Tai labai svarbios diskusijos. Mes juose aktyviai dalyvausime ir manome, kad kultūros sektorius irgi suvaidins svarbu vaidmenį šioje srityje. Europos komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba rengia studijas, kurios yra skirtos kultūros vaidmeniui išorės santykiuose ir mes norime apsibriežti E, kokią žinę turi pasiūsti taryba šioje srityje. Ir galiausia turime e, atsižvelgti ir į jūsų atliekamą darbą, nes parlamentas ir jūsų komitetas yra įnešęs nemažą indėlį, e, kalbėdamas apie kultūros kaip tos švelniosios galios, švelniosios jėgos svarbą Europos Sąjungos gyvenime. 23 kovo e, vyko e, konferencija e, skirta kultūriniai diplomatijai. Parlamento darbas labai svarbus bendradarbiaujant šioje srityje ir su ES išorės veiksmų tarnyba Vakar jūsų komitetas svarstė labai svarbų klausimą skirtą Europos kultūr... pasaulio kultūros paveldo išsaugojimui. Matome, kokia sudėtinga situacija dabar yra pasaulyje ir šis klausimas taip pat bus vienas iš Luksemburgo prioritetų. Norėčiau pasinaudodama e, progą padėkoti Europos parlamento kultūros ir švietimo komitetui už aktyvų dalyvavimą, už aktyvų darbą, e, taip pat kartu ir su Europos išorės veiksmų tarnyba. Ir visa tai e, padės pagrindą rimtam strateginiam bendradarbiavimui ir kultūriniai, diplomatiniai. Ir naudodamasi progą, norėčiau jūs visus pakviesti į e, Luksemburgę 3-4 e, rugsėjo vyksiančią konferenciją, kuri bus skirta kultūrai ir vystimuisi ir ES išorės santykiams. Taigi, e, kultūra ir vystimasis toks bus vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų pirmininkaujant. E, tai svarbu ne tik siekiant užtikrinti tvarų vystimasi, bet išsaugoti e, kultūros paveldą ir skatinti Europos bei kūrybinio sektoriaus indėlį į Europos ekonomikos e, plėtrą. Turime siekti, kad mūsų veiksmai ir darbai atspindėtų mūsų prioritetus, ponios ir ponai, susitelkdami ties kultūros ir vystimosi aspektais planuojame parengti tarybos išvadų projektą, siekiant užtikrinti didesnį nuoseklumą vystimosi politikos srityje ir pabrėžti kultūros strateginę svarbą mūsų gyvenime. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kultūra nėra tik kažkokia paprasta priemonė. ES išorės e, veiksmų politika m, taps tik tai stipresnė, jei viena iš jos priemonių bus kultūra. Tikiuosi, kad visi bendrai e, įmūrysime tą mūsų bendrą kultūros plytą į mūsų visuomenės pastatą, į mūsų europinį pastatą. Pone pirmininkė, prieš suteikdama žodį kolegai, ponui Maišui, norėčiau dar šiek tiek pakalbėti apie mūsų prioritetus bendroje skaitmeninėje rinkoje. Tai nepatenka į mano kompetenciją, bet aš džiaugiuosi, kad strateginės, mm, kad skaitmeninės, bendros skaitmeninės rinkos strategija apima įvairius mūsų gyvenimo sektorius. Nes skaitmeninė mm, ekonomika nėra atskiras sektorius, jinai yra visų sektorių dalis ir siekiant sukurti bendrą skaitmeninę rinką, turime pasakyti, kad mūsų piliečiai dažnai susiduria su įvairiomis e, kliūtimis šioje srityje. Reikia tas kliūtis šalinti, kad uh, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar tautybės, visi galėtų nekliudomi naudotis e, skaitmeninės ekonomikos privalumais. Pirmoji e, direktyva, e, taip vadinama televizijos be sienų direktyva, jau norėjo sukurti tą bendrą skaitmeninę rinką ir mes, kiek galėsime, prisidėsime prie šių darbų. Čia reiktų pabrėžti ir audiovizualinių paslaugų e, direktyvos svarbą. Bendra skaitmeninė rinka neatsiejama be skaitmeninio. E, skaitmeninis turinys yra skaitmeninės rinkos neatsiejama dalis. Ir jei Luksemburgui pirmininkaujant bus pateikti komisijos pasiūlymai šioje srityje, tai mes nedelsdami pradėsime juos nagrinėti. E, Luksemburgas e, taip pat didelį dėmesį skirs e, geografinio blokavimo aspektams. 16 metais bus imtasi priemonių šiai problemai išspręsti ir Luksemburgas dės visas pastangas siekdamas prisidėti prie darbų šioje srityje. Internetas vaidina vis svarbesnį vaidmenį e, turinio sklaidoje, taip pat ir audiovizualinio turinio skaidlo, sklaidoje. Ir čia e, susidomėję lauksime komisijos pasiūlymų. Tiek, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti ir e, ačiū Jums už tai, kad suteikėte man galimybę šiandien pakalbėti. Dėkui, gerbiama e, ministrė. Džiaugiuosi už mm, tai, kad vertinate mūsų, džiaugiuosi dėl to, kad vertinate mūsų komiteto e, atliekamą darbą. Džiaugiuosi, kad planuojate taip aktyviai dirbti, e, svarstant komisijos pasiūlymus ir tikimės, kad kultūra ir kultūrinis turinys užims deramą vietą šiuose darbose. O dabar noriu suteikti žodį ponui Klodui Meš, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikalų ministrui. Dėkui gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Noriu padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mus į savo komiteto posėdį, kad galiu pristatyti Luksemburgo prioritetus švietimo, mm, vaikystės ir jaunimo sritise. Luksemburgo Luksemburgas jau 12 kartą pirmininkauja ES tarybai. Tai mums puikiai galimybė, nors ir būnant tokia maža šalimi, vadovauti diskusijoms ES taryboje. Mes manome, kad kalbant apie švietimą, labai svarbu sudaryti vis, visiems jauniems žmonėms galimybę gauti geros kokybės išsilavinimą. Tai yra, e, aišku, nacionalinių valstybių narių pagrindinis prioritetas. Europos Sąjunga sieks paremti nacionalinės pastangas, užbaigti, prisidėti prie vykdomų reformų, ypač skatindama keitimąsi gerąją praktiką. E, Europos Sąjunga patvirtino strategiją ET 2020 ir ši e, strategija yra labai svarbi koordinuojant Europos veiksmų švietimo ir e, mokymo srityje. E, kas treji metai vertinama pasiekta pažanga ir tada komisija ir taryba rengia bendrą ataskaitą, nurodydama prioritetus artimiausių trejų metų laikotarpiui. Pirmininkaujant Luksemburgui, mes sieksime patvirtinti tą bendrą komisijos ir tarybos ataskaitą. Mes pabandysime apibendrinti tai, kas yra daroma valstybėse narėse ir Europos mastų mažinant atotrukį švietimo srityje Europoje. E, situacija yra tokia, kad ypač kai kuriuose visuomenės grupėse e, tas atotrukis švietimo srityje kelia nerimą. E, pavyzdžiui, čia galėtume paminėti imigrantų vaikus. Bus praėjusią savaitę Luksemburgas buvo suorganizavęs simpoziumą e, skirtą atotrukių švietimo srityje ir planuojame parengti, remdamėsi simpoziumo medžiaga, išvadų projektą, e, kurį pateiksime švietimo ministrams. Taip pat Luksemburgas planuoja suorganizuoti konferenciją skirtą švietimo įvairoviai, daugiakalbystiai ir švietimui nuo ankstyvosios vaikystės. Mes e, norime, kad mm, būtų atsižvelgta į šiuos svarbius aspektus švietimo srityje. Taip pat planuojame suorganizuoti klausimus adaptuoto ir įtraukaus švietimo srityje Europos e, jaunimas e, per tuos klausimus mm, turės galimybę pateikti rekomendacijas įtraukaus švietimo srityje ir tos rekomendacijos po to bus pateiktos ES švietimo ministrams per ministrų tarybą 15 metų lapkritį. Luksemburgas sieks įtraukti visus piliečius ir visų pirma jaunimą į aktyvų politinį gyvenimą. Jaunimas nuo vaikystės e, turėtų būti įtraukiamas į aktyvų gyvenimą, aktyvų socialinį, kultūrinį gyvenimą. Labai svarbu mm, pabrėžti įvairovės svarbą kas jau buvo pabrėžta Paryžiaus deklaracijoje 2015 metų kovo mėnesį. Jaunimo e, klausimai. Luksemburgas čia e, planuoja e, užbaigti antrąjį valstybių narių bendradarbiavimo ciklą nu, numatytam 10-18 metų laikotarpiui per struktūrinį dialogą e, mes e, apibendrinsime tai, kas atlikta ir suplanuosime tolesnius darbus. Sieksime sustiprinti jaunimo dalyvavimą politinėje Europos veikloje, politinėme gyvenime, e, vykdydami struktūrinį dialogą 15 metų švietimo ministrų taryboje, e, kuri vyko Rygoje, švietimo ministrai pateikė e, rekomendacijas, e, kurios bus pateiktos ministrams per ministrų tarybą 15 metų lapkričio mėnesį. Ir Liuksemburgas planuoja surenkti Europos jaunimo konferenciją, kuri vyks 21-24 rugsėjo, į kurią norėčiau ir jūs pakviesti. Ir kaip jau minėjau, tos konferencijos išvados bus pateiktos per ministrų tarybą 15 metų lapkritį. Taip pat e, mes planuojame e, parengti rezoliucijos projektą, e, kuris skirtas darbo planui jaunimo srityje. Ir tame plane bus pagrindiniai prioritetai 16-18 metams. Iš vienos pusės bus skirtas dėmesys socialiniai ir švietimo veiklai, transsektoriniam bendradarbiavimui, siekiant įtraukti jaunimą aktyviau dalyvauti Europos demokratinėme gyvenime. Taip pat e, svarbu dėmesį skirsime siekdami užkirsti kelią jaunimo marginalizacijai, pasivumui ir radikalėjimui. Mes norime palengvinti jaunimo pereimą į suaugusių pasaulį ir ypač per švietimą. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad taip pat skirsime e, dėmesį jaunimo sveikatos ir gerovės klausimams bei naujoms galimybėms, kurios atsiveria, joms, atsiveria jiems e, skaitmeninėme amžiuje. Taip pat e, svarstydami pono Junkerio e, planą sieksime, kad būtų numatytos tinkamos priemonės jaunimui, jaunimo įtraukimui į mūsų gyvenimą. Ir apibriešime, apsispręsime, kokius E, projektus švietimo ir jaunimo srityje būtų galima finansuoti per e, pono Junkerio investicijų e, programą. Turime investuoti į pilietiškumą, į jaunimo rengimą, turime skirti pakankamą dėmesį jaunimo ateities perspektyvoms. Dėkui dar kartą, ponė pirmininkė, už tai, kad pasikvietėte mūsų į savo komiteto posėdį. Dėkui už tai, kad skiriate deramą dėmesį Luksemburgo pirmininkavimo programai. Laukiu dabar jūsų klausimų, pasiūlymų ir komentarų. Ačiū ministrui. Manau, kad e, yra visas sąlygos e, dirbti jaunimo reikalų srityje. Jūs kalbėjote apie konferencijas, e, kuriuose mes tikrai mielai dalyvausime. Kalbėjote apie Junkerio planą ir tai, kad jame yra labiau akcentuojama jaunimo reikalų sritis. Taip pat e, mūsų komitete rengiamas verslumo pranešimas Ir aišku, turime Bolonijos procesą ir judumo švietimo srityje klausimą Europoje yra užsirašiusių kalbėti kolegų. Prašom, pirmiausia, Norėčiau padėkoti ministrams už labai įdomų Luksemburgo prioritetų pristatymą. Jūs pasirinkote tikrai nemažai svarbių klausimų. Aš turiu vieną klausimą. Neseniai mūsų komitete, ką tik, tiesą sakant, kalbėjome apie biudžetą ir vėliau mūsų diskusijos bus tęsiamas. Ir kalbant apie tokias iniciatyvas, kaip pavyzdžiui, Europą piliečiams, taryba patikė pasiūlymą sumažinti lėšas šioje biudžeto kategorijoje. Taigi mane tai šiek tiek stebina, jeigu mes norime pasiekti pažangos šioje srityje. Tai taip negali būti. Uh, Tai čia iš vienos srities yra paimamos lėšos ir panaudojamos kažkur kitur ir kultūra nuskriaudžiama. Galiausiai, iš tikrųjų, jeigu mes norime skatinti jaunų žmonių švietimą, įdarbinimą, tai turėtume skirti daugiau lėšų, o ne mažiau šiai sričiai. Taigi aš norėčiau paprašyti jūsų užtikrinti, kad nenukentėtų švietimo ir kultūros sritis. Ta pati galima pasakyti apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, Horizontas 2020 programą. E, šios programos finansavimas sumažintas, kad e, būtų galima įgyvendinti Junkerio planą. Bet turime iš tikrųjų galvoti apie pridėtinę vertę ir kokiu būdu mes pasieksime pažangos. Taigi, aš prašau jūsų kaip e, pirmininkaujančios valstybės atidžiai stebėti šią sritį. Toliau skaitmeninė bendra rinka. Jūsų pirmininkaujančiai valstybei tenka svarbios užduotis, kaip ir kalbant apie telekomo paketus, yra labai konkrečių poreikių, kurios turi kultūros ir kūrybinės sektorius. Ir taip pat švietimo sritis. Kalbant apie skaitmeninimą, skaitminės skaitmen, technologijos, galbūt apie jas bus kalbama ne vien iš finansų ir ekonomikos perspektyvos. Skaitmeninimas yra labai svarbus kultūros sričiai. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų uh, nuomonę, kokie, kaip jūs matote kultūros sektoriaus ateitį, ypač kalbant apie skaitmeninimą. Pone Kamerivert. Ačiū, ačiū ministrams už pasisakymus. Aš galiu pratesti Selinos Vehain mintį. Sutinku su viskuo, ką jūs sakėte savo prezentacijose, bet e, galbūt e, daugiausia dėmesio skirčiau dviems aspektams, apie kuriuos jūs kalbėjote. Mes ilgai kovojame su taryba ir komisija, kad būtų patvirtinta Erasmus Plus programa. Ji dabar jau gyvendinama porą metų ir mes Mus, mums beveik visos nacionalinės agentūros e, sako, kad susiduria su rimtai sunkumais įgyvendinančią programą, ypač e, jaunimo programas. Ir mums parlamente buvo labai svarbu ne vien stiprinti formalus švietimo sritį, bet stiprinti jaunimo programą apskritai. Ir todėl mes norėjome, kad būtų įtrauktas specialus jaunimo skyrius, kalbant apie neformalų švietimą. Ir Tai norėjome pabrėžti programoje. Dabar žinome, kad um, neformalaus švietimo atveju ir valstybių narių įgyvendinamų mažesnių projektų atveju iš tikrųjų ne viskas yra taip sklandu, kaip norėtųsi. Žinome, kad rezultatai nėra tokie, kokiu mes tikėjomės. Reikia daugiau finansavimo mažesnėms programoms ir pagal Davinčio projektą. Anksčiau galbūt nebuvo institucinės infrastruktūros, kuri leistų sukurti naujas galimybės jaunimui. Taigi tos programos, kurios buvo parengtos ir dabar įgyvendinamos, nėra įgyvendinamos labai sklandžiai. Ir kila rizika šių programų tikslams. Taigi dabar iš tikrųjų padėtis toli gražu netobula ir aš labai džiaugčiausi, jeigu pirmininkaujant valstybė skirtų daugiau dėmesio šiai sričiai. Pavyzdžiui, yra numatyta laikotarpio vidurio peržiūra, Ir galbūt e, tada pirmininkantis Luksemburgas galėtų pasigilinti, kaip tos programos įgyvendinamos ir galbūt tada būtų metas pagalvoti tarybai, kaip patobulinti šių programų įgyvendinimą. Tai, kai jūs kalbėjote apie daugia kalbystę, man pasirodė labai įdomu. Uh, Matau, kad kai kuriuose valstybėse narėse atsiranda nauja tendencija, e, tendencija neskatinti daugia kalbystės ir kelių kalbų mokymo vidurinėse mokyklose, Prancūzijoje, pavyzdžiui, yra pastebima tokia iniciatyva. Bet ne vien ten ir kitose valstybėse narėse daugiausia dėmesio tarsi skiriama anglų kalbai. Tai reiškia, kad kitos kalbos nukenčia O mes vis dėlto norėtume išsaugoti ir puoselėti daugia kalbystę. Taigi aš džiaugiuosi, kad jūs įvardijote ją kaip vieną jūsų pirmininkavimo prioritetų. Toliau skaitmeninė darbo tvarkė ir kalbant apie mm, kolegės išsakytas mintis, aš norėčiau jai visiškai pritarti ir mm, norėčiau dar pabrėžti autorinių teisių pasiūlymo reikšmę. Mes lauksime komisijos pasiūlymų ir manau, kad turime labai atsargiai apie viską galvoti ir rasti tinkamą pusiausvyrą, kalbant apie galimybę naudotis kultūros objektais ar kūriniais. Viena vertus, menininkai turi turėti galimybę išgyventi, turi būti tinkamai atlyginti už jų pastangas, o iš kitos pusės turime užtikrinti, kad visi meno kūriniai būtų prieinami plačiai visuomeniai, nes tai yra švietimo ir kultūros gyvenimo svarbi dalis, taigi svarbu ne vien, kad būtų kūriama, bet kad kūriniais galėtų visi naudotis. Taigi čia būtų tas rytis, kur reikės ieškoti pusiausvėros tarp kūrėjų ir visuomenės ar naudotojų. Ir mane domintų, kaip jūs, pirmininkaujanti valstybė, ketinate spręsti šį klausimą. Toliau geografinis blokavimas. Jūs sakėte, kad tai yra svarbi sritis tokiai mažai valstybei, ypač kaip Luksemburgas, ir galbūt iš tikrųjų jūs daugiau dėmesio skirsite jai nei kiti, bet e, nežinau, ar jums pavyks rasti konkrečių sprendimų, jeigu mes norime. Atsisakyti geografinio blokavimo tradiciniais būdais, tai gali būti sudėtinga. Mes turime užtikrinti, kad teisių kaina nebūtų per didelė. Ir galbūt reikėtų galvoti apie tarptautinės licencijas. Nors iš tikrųjų, ko mes nenorėtume, tai kad skaitmeninis mes nenorėtume vien tik tai europinių ar tarptautinių licencijų skaitmeniniam turiniui, todėl kad tada mes susidursime su nepakeliama konkurencija iš, pavyzdžiui, JAV pusės ir mažiems transliuotojams Europoje bus iš tikrųjų sunku išlikti rinkoje. Taigi mes turime galvoti apie realias galimybės. Manau, kad e, iš tikrųjų tai mhm. bus sudėtinga įgyvendinti. Helga Trupel. Dėkoju ministrams už pristatymus. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė ką tik mano kolegės. Konkrečiai dėl geografinio blokavimo turime elgtis labai atsargiai. Mes neturėtume, taip, neturėtume prievartą įvedinėti paneuropinių licencijų, tai galėtų pakengti daugia kultūrizmui. Pati norėčiau pasakyti apie e, kultūros sritį ir ES išorės santykius. Esame sutarę, kad ne vien tik tai iš viršaus žemyn turime veikti, bet įtraukti taip pat ir e, vietos, nevyriausybinės organizacijas ir institucijas tose šalise, su kuriuose bendradarbiaujame. Ir būtų labai pravartu, kad turėtume specialų fondą, kad visi, kas veikia kultūros rytyje, galėtų vystyti dialogą ir prisidėti prie galimų įtampų mažnymo. Norėčiau sužinoti, ar ketinate veikti šią kryptimi. Na ir toliau dėl kultūros ir Erasmus Plus programų įgyvendinimą e, neseniai e, diskutavome apie tai, kad tų programų srityje yra tendencija vykdyti vien tik tai didesniuosius projektus. Tuo tarpu, kai kalbame apie mokyklų bendarbiavimą, tai yra uh, nedidesnius projektus, o taip pat ir kultūros srityje. E, vykdančiosios agentūros e, nėra nusteikusios dirbti taip entuziastinkai. E, tinkamai e, norėčiau paklausti, ar jūs ketinate prisidėti prie to, kad tos programos būtų tinkamai gyventinamos ponas Gramatikakis. Pane ministrė, pane ministrė, žinote, kad šiuo metu e, Europa išgyvena sunku etapą. E, kai kalbame apie kultūrą, tai e, pasakome daug žodžių, e, bet e, kultūros finansavimas mažėja, tad jums čia reikės nemažai nuveikti. Linkiu jums ko geriausios sėkmės. Bet iš jūsų pristatymų, pasisakymų supratau, kad per pastaruosius, per ateinančius šešis mėnesius uh, jūs e, stengsitės padėti kultūrai ir švietimui. Bet e, šiuo etapu tai labai sunkiai įgyvendinama. Pastaruoju metu Graikijoje susidūrėme su karčiomis patirtimis. E, eina kalba netgi apie Graikijos pasitraukimą iš Europos. Būtent apie tai dabar galvoja daug žmonių. E, Na ir e, kažkuria prasme ir pati kultūra atsidūrė krizėje, nes e, e Graikijoje amžių amžius e, mes skyrėme didelį dėmesį kultūrai. Nenorėčiau gaišinti penelik daug jūsų laiko, norėčiau tik konkrečiai pasakyti, e, kad e, kultūros dalimi yra taip pat ir žmogaus teisės. Kalbėjote, kad bandysite siekti tinkamos pusiausvyros, skatindami kultūrą labai dažnai yra nemažai gerų ketinimų, tačiau kultūros, kūrybinių žmonių teisės nėra pakankamai gerbiamas. Tad e, tikiuosi, kad e, ir toliau tęsite savo darbą ir šią linkme žengsti į priekį, nors ir mažais žingsneliais. Labai dėkui, suteiksiu žodį dabar ministrams atsakyti. Daugiau klausimų nėra, taigi suteikiu žodį ministrei. Dėkui, ponė pirmininkė norėčiau grįžti e, prie biudžeto klausimo ir bendrosios rinkos, bendrosios skaitmeninės rinkos. Kalbant apie bendrąjį biudžeto projektą, tai iš tiesų gaila, kad e, kultūros ir kūrybinio sektoriaus finansavimas buvo sumažintas. Kaip žinote, visuomet, kai reikia karpyti biudžetą, pirmiausia nukenčia kultūra. Jei mes norėtume, kad, kad nebūtų mažinamas finansavimas kultūrai, tai turime dirbti propaguodami kultūros e, vaidmens svarbą ir kultūros indėlį į mūsų gyvenimą. E, kitos išeities neturime. Norėčiau e, čia pasakyti, kokia yra tarybos pozicija. Žinome, kad valstybių narių biudžetai yra taupiai naudojami, bet tai, kas siūloma 16 metais kūrybinės Europos programai, vis tiek yra daugiau biudžete numatyta, negu buvo numatyta 15 metais. Ir būtų mm, žinome, kad netrukus nacionaliniai parlamentai E, išsakys savo nuomonę biudžeto klausimais ir mes didelę svarbą kūrybinės Europos programos norime pabrėžti. Kultūra yra Europos ekonomikos dalis. E, turime e, pasisakyti už kultūrinę įvairovę, pabrėžti jos svarbą ir tikimės, kad ir mūsų darbas, ir Europos parlamento darbas šioje srityje duos e, rezultatų, kurie mums visiems mm, patiks. Dabar kalbant apie skaitmeninę darbo tvarkę, yra taryboje sukurta Europos valstybių narių ekspertų grupė, e, kuri e, netrukus rūdienį paskelbs savo darbų ataskaitą. E, kaip sakiau, e, tai vienas iš mūsų darbų prioritetų, kalbant apie turinį, tai norime skirti dėmesį to turinio kokybei bei jo tvarumui. E, gerbiama Kamrevets, pritariu jūsų išsakytoms mintims Tai nėra mano kompetencijos rytis, bet ponas Klod Maiš ir aš e, manome, kad iš tiesų reikia e, skirti didelį dėmesį geografiniam blokavimui ir ieškoti to mm, aiškaus sprendimo, e, kaip šią problemą išspręsti taip pat ir su mūsų ministrų pirmininku. Ir gerbiamas ponia Gramatikakis, taip suprantame, kas vyksta ir, e, kaip jūs sakėte, nors ir einame mažais žingsniais, bet kryptingai. Mm. Gerbdami įvairovę kultūros ir švietimo srityje. Dėkui. Dėkui, o dabar gerbiamas ponas Meiš, žodis jums. Äh, Dėkuoju, panė pirmininkė, atsakysiu kai kuriuos klausimus vokiškai. Pone Ferhain, e, parlamento narė iš Vokietijos e, išsakė savo būkštavimų ir baimių dėl to, kad pinigai perkeliami iš vieno fondo į kitą, o visa tai pateikiama tarsi bandoma labai daug ko pasiekti. Akivaizdu, kad pirmkiaujantį valstybę atidžiai stebės situaciją, tačiau, kaip sakė kita parlamentarė, reikalas susijęs su e, galimybė manevruoti finansais ir mes turime labai gerai pamastyti, kad galėtume tinkamai investuoti į švietimą ir kultūrą. E, nu, norint gerų rezultatų, reikia ne vien pinigų, reikia tinkamų priemonių, tinkamas politikos ir tinkamų paskatų. E, Jeigu sugebėtume pasiekti tinkamų rezultatų, investuodami į švietimą, investuodami pagal Junkerio planą, tai e, tai prisidėtų prie bendrųjų Junkerio plano tikslų. Kitaip sakant, suteiktume daugiau dinamizmo, daugiau investicijų, pasinaudodami sverto efektu galėtume investuoti į modernės technologijas ir suteikti naujiems žmonėms naujų perspektyvų. Jeigu e, galėtume surasti e, tokių elementų mūsų diskusijose, tokiuose kaip šiandien ir diskusijose su komisija, tai e, kai galvojame apie į švietimą investuojamą pinigų dalį galėtume mąstyti apie galutinius tikslus, nes iš tikrųjų mes turime įtraukti kuo daugiau valstybių narių į šią veiklą ir investuoti ten, kur labiausiai yra reikalinga. Dėl Kama Eivert pasisakymo jūs kalbėjote apie Erasmus Plus programą ir tinkamą jos vykdymą. Visi, kas yra su tuo susijęs, institucijose, valdžios įstaigose, privalo turėti e, pakankamai geros valios e, tinkamai naudoti kriterijus ir tinkamai įgyvendinti. Mažoje valstybėje gyvenant kartais lengviau e, susivokti problemuose. Antra vertus, e, tenka daugiau ir atsakomybės dėl programos įgyvenimo, dėl trūkumo. Erasmus Plus programos atveju, pavyzdžiui, dažnai greitai paaiškėja, kad e, pernelyg didelės e, Administracinės išlaidos įgyvendinant e, mažesnius projektus, tai pažangiuosius projektus, e, todėl galbūt jiems ir e, tenka mažiau dėmesio. Iš tiesų, turime skirti formalaus, neformalaus švietimo aspektus Erasmus Plus programos kontekste. Čia turime atidžiau pažvelgti, kur yra trūkumų, ką galima būtų e, patobulinti. Jūs paminėjote laikotarpio vidurio peržiūrą, tai iš tikrųjų nebloga mintis ir galbūt galima būtų ją toliau vystyti. Jūs paminėjote taip pat ir vokiečių kalbos vaidmenį. Akivaizdu, kad pirmininkaujantis Luxemburgas čia negali teikti konkrečių rekomendacijų, nes kalbant apie švietimą visų pirma remiamasi subsidiarumo principu, kiekviena valstybė narė nusistato savo prioritetus, atsižvelgdama į savo tapatybę, kultūrą, praeitį. Valstybės narės e, turi apsibriežti savo e, kalbų politiką, kaip jo žiūri į daugia kalbystę. E, Pirminkaujantis Luxemburgas bandys e, akcentuoti daugia kalbystės svarbą tokioje didelėje sąjungoje kaip Europos sąjunga, e, kultūrinis, kultūrinė tapatybė globaliame pasaulyje ir labai svarbu, reikia daugiau kultūrinių mainų. Ir aišku, pravartu, kuomet žmonės gali kalbėti keliomis kalbomis. E, tada galime ne tik geriau suprasti kitus, e, bet taip pat e, ir galite būti geriau suprastas kitų. Akivaizdu, kad jeigu mokate kalbą, geriau galite suprasti ir tos kalbos šalies kultūrą ar tas problemas, kurios yra svarbios to šalies žmonėms daugia kalbystė išlieka svarbiu klausimu ateityje visam kontinentui. Jeigu žmonės moka kelias kalbas, tai akivaizdžiai jie jau turi tuos gebėjimus. Yra netgi studijų, kurios demonstruoja, kad e, mokant daugiau kalbų tai e, dimensija, pavyzdžiui, jūs užklups penkiais metais vėliau, nes jūsų smegenys yra labiau išvystytos, treniruotos. Taigi, daugia kalbystės e, klausimų kalbant, aš turiu ir savo asmeninės patirties. E, e, Liuksemburgė Yra pusė milijono žmonių, kurie gyvena e, ir kalba liuksemburgiečių kalbam, e, bet tuo pat metu reikia jiems bendrauti ir su visais likusiais. Ponas Gramatikalis nemažai kalbėjo e, apie švietimą, bet jūsų pozicija pesimistinė Aišku, kiekvienas žiūri į savo valstybės situaciją, bet mes turime ir europinę realybę. Ir aš nesu toks pesimistas, nes Europos žmonės, europiečiai ir politikai supranta, kad jei mes norime ateities, jei norime, kad Europa e, vystytųsi, kad būtų sėkminga ekonomiškai, tai mes turime atitinkamai paruošti jaunimą, investuoti į mokslą, į jų kompetencijas ir išmokyti juos e, to, kad po 10, 20, 30 metų jam reiks prisimti atsakomybę už mūsų gyvenimą. Turime vystyti jų asmeninius gebėjimus. Aišku, kad tie gebėjimai yra iš dalies nulemti uh, E, darbo rinkos. Jei jaunimo nerenksime darbo rinkai, tai bus e, problemų ir jaunimui kils problemų net ir jų asmenėme gyvenime, bet turime juos renkti kaip atsakingus piliečius, kaip piliečius, kurie gali priimti sprendimus, kurie gali moka dalyvauti demokratiniuose debatuose, kurie sugeba prisimti atsakomybę. Tai E, tokias vertybės ir tokią kompetenciją turime perduoti jaunimui. Aš e, kasdien susitinku su moksleiviais, studentais, su jų tėvais, su mokymo įstaigų darbuotojais. Ir tiek Luksemburgė, tiek mm, visose valstybėse e, turbūt situacija tokia pati ir biudžeto lėšų nėra per daug Užtat turime siekti, kad jaunimo ir Europos piliečių lūkesčiai išsipildytų ir to išsipildymo potencialas tai yra tinkamas švietimas. Dėkoju. Ačiū už jūsų pasisakymus. Nežinau, ar dar yra kolegų kurie norėtų pasakyti, jau išklausius ministrų atsakymus. Pirmiausia, ponė Trupil. Na, negirdėjau jūsų pasisakymo pradžios, norėčiau grįžti prie savo klausimo. Aš klausiau, ar esate atviri kultūros intervencijų fondo ir e, klausimas dėl mažesnių projektų, tai susijęs su kultūra ir švietimu. Norėčiau žinoti, ar jūs budriai stebite situaciją ir ar tuos įvykius stebite. Dėkui, ponas Zdrojevski. Norėčiau paminėti vieną problemą, kurią sprendžia visos pirmininkiaujančios valstybės, tiek kiek aš tik stebiu jas. Yes. Kalbėsiu apie statistiką. Europoje nuolat e, trūksta informacijos apie tai, e, koks yra kultūros finansavimas atskirose valstybėse narėse, kokie, kokios yra kliūtis e, susijusios su finansavimu, kiek apmokestinama, pavyzdžiui, vietoje sukurti, valstybėse sukurti filmai ir panašiai. Ir matyti, kad dažnai naudojamas labai skirtinga statistika, lyginame, kiek išleidžiama kultūrai Vokietijoje ir Prancūzijoje ir matom, kad išlaidų klasifikacija yra visiškai skirtinga. Ir taip pat e, dėl to negalime įrodyti, kiek svarbi kultūra ekonomikai ir kokios yra susijusios, ar koks yra kultūros įnašas į biudžetą. Taigi norėčiau paklausti pirmininkančios valstybės, ar bus patobulintos tos priemonės, kurios naudojamos rinkti informacijai apie kultūrą. Ačiū. Evans. Ačiū. Džiaugiuosi girdėdama, kad bus skiriama daug dėmesio daugia kalbystėjai. Aš iš Velso ir tai yra dvikalbė šalis, taigi mums labai svarbu skatinti uh, velsiečių kalbos naudojimą ir palaikyti dvikalbystę. Bet iš tikrųjų e, labai daug kultūros klausimų yra pavesta spręsti Velso vyriausybei. Taigi aš norėčiau paklausti, ar jūs ketinate bendradarbiauti ne vien su valstybių narių um, oficialiomis vyriausybėmis, bet ir valstybių narių regionų valdžios institucijomis, kurios yra atsakingos už kultūros politiką ir kalbos politiką. Ar būtų kitų norinčių pasisakyti? Aš turiu du klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mus labai domina tarp kultūrinis dialogas, dialogas švietimo srityje. Švietimas ir kultūra neatsiemi šio požiūrio. Ir manome, kad svarbu laikytis integruoto požiūrio. Bus greičiausiai surenkti viešieji klausimai. Yra numatyti klausimai uh, gruodžio mėnesį, kai bus kalbama apie kalbinius ir kultūrinius skirtumus. Taigi, mus domina švietimo, kalbiniai aspektai. Tiesa, kad valstybės narės renkasi daugiau kalbystės politiką, bet kaip sakė viena kolegė, iš tikrųjų pastaruoju metu valstybės narės e, nelabai atsižvelgia į europinės rekomendacijas ir neužtikrina, kad mokyklų programuose būtų numatytas dviejų užsienio kalbų mokymasis ir akcentuojama dažniausiai tik viena užsienio kalba. Ir tai yra klausimas, kuris Europos parlamentui aktualus. Mes e, nenorėtume, kad e, būtų mažinama kultūrinė ir kalbinė įvairovė. Ir dar viena pastaba ar pasiūlymas, kurį norėčiau pateikti Manau, kad turi būti veiksmingiau gyvendinama Erasmus Plus programa. Kol kas e, matome, kad taip nėra ir kad taryba nepakankamai akcentuoja šią programą. Yra, aišku, ir jaunimo programa, bet mes turime galvoti apie praktinius įgyvendinimo aspektus. Manome, kad turi būti užtikrintas e, betadarbiavimas kultūros srityje ir turi būti įtraukti ir užsienio politikos aspektai ir pasitelktas diplomatijos priemonės. Na ir kalbant apie įvairias programas, e, mes tikrai dar nepasiekėme optimalių rezultatų, ypač galvojant apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Taigi, mano klausimas būtų apie dvišalį bendradarbiavimą tarp ES ir kitų mm, šalių, ar Erasmus Mundus programa bus skatinama ir panašiai. E, dabar sutiksiu žodį e, pirmiausia Klaudui mm, Menti. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui už rekomendacijas, mes į jas atsižvelgsime, pasiūlysime e, aptarti šiuos dalykus per ateinantį mėnesį dėl Erasmus plus iš tiesų reikia mm, žiūrėti, kas vyksta realiai Ir manau, kad tikrai būtų visai neblogai vidurio laiko tarp peržiūrą atlikti ir pasižiūrėti, kaip vyksta Erasmus Plus programa ir ar realiai vyksta tai, ką, ko mes iš jos tikimės visoje Europoje. Turime iš tiesų išanalizuoti situaciją bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, taip pat ir jaunimo srityje. Tai svarbus aspektas, skatinant toleranciją, atvirumą pasauliui, atvirumą kitoms kultūroms. Aišku, mes kūrėme Europos tapatybę, integruojame Europoje, bet e, turime bendradarbiauti ir su tais, kurie yra už Europos sienų, nes pasaulis iš vienos pusės yra labai didelis, bet iš kitos pusės mažas. Be to turime sudaryti galimybę jaunimui turėti įvairių patirčių, pažinti e, kitas valstybės. E, šią rekomendaciją irgi pasižymėjome ir pagalvosime, kaip galėtume ją pasinaudoti. Pone Evans. mes gerbėme valstybių narių kompetenciją, suprantame, kad švietimas yra nacionalinė kompetencija, o kai kuriuose valstybėse narėse net ir regioninė kompetencija, tai aišku, kad turime atspindėti visų lūkesčius. O kultūros srityje turime atsižvilgti e, taip pat įvairių valstybių narių specifiką, regionų specifiką. Luksemburgas turi daug kontaktų su Vokietija, su Vokietijos žemėmis, kurios yra arti Luksemburgo. Švietimas yra Vokietijos žemių kompetencija, tai nėra nacionalinė Vokietijos kompetencija, tai ne tik trūkumas, tai gali būti ir privalumas. Tiesiog turime gerbti e, realybę ir tiek. Pone Kosta, ponė pirmininkė, jūs priminėte daugia kalbystės svarbą. Mes kaip pirmininkaujantį šalis e, pasirinksime, apsispręsime dėl tų pagrindinių aspektų, bet mes kaip pirmininkaujantį šalis negalime smerkti ar kritikuoti ar girti e, valstybių narių, tiesiog turime suprasti, kad daugia kalbystė yra labai svarbi vaikams, jaunimui. Žinote mano poziciją. Pirmininkaujanti e, šalis nuolat pabrėž e, tai, kad dar viena kalba visuomet yra geriau, nebent e, krūvis būtų per didelis ir mokslyviai nebesusidorotų su tokiu krūviu. Žinote, kad yra moksleivių, kurie e, mokyklose mokomi trijų kalbų, plus dar kalba dviem kalbom namuose Tai tokių kalbų e, skaičius irgi neturėtų būti begalinis ir čia turėtume mm, turėti galvoje, e, kad yra gimtosios, gimtoji kalba ar gimtosios kalbos ir dar mokomasi papildomų kalbų, taigi turėtume per daug neapkrauti e, jaunimo gerbiama aukštojo, gerbiama kultūros ministrė. Dėkui, ponė pirmininkė. Mes uh, suprantame, kad autorių teisių reforma irgi svarbi mūsų darbų sritis. Uh, turime sudaryti galimybę uh, naudotis kultūros um, kūriniais, bet turime taip pat gerbti ir autorių teisės. Ir čia mes laukiame komisijos pasiūlymo. Ponios Triupel klausimas dėl kultūros ir išorės veiksmų. Liuksemburgas irgi supranta, kad esame tik kelio pradžioje. Ir dar anksti turbūt kalbėti apie tą kultūros intervencijos fondą turime dirbti su tomis lėšomis, kurias turime. Ir dėl to mes kalbame apie įvairių sektorių derinimą ir siekiame, kad kultūra, į kultūrą būtų žiūrima kaip į akį. Ir čia laukiame ir Europos parlamento paramos savo darbose. Ponas Strojevskis. Dėkoju už pateiktą klausimą. Statistika, kultūros statistika e, yra diskusijų e, centre. E, turime atnaujintus kontaktus Eurostatų ir prašome E, kad statistiniai e, duomenys būtų kuo patikimesni esnet e, tinklo veiklą čia reiktų pabrėžti ir mes planuojame toliau dirbti šioje srityje, bendradarbiaujant, pirmininkaujant Luksemburgui. Labai ačiū, labai svarbi mintis, nes kai Eurosatas atlieka savo uh, vartojimo apžvalgas, išlaidų apžvalgas labai dažnai neatsižvelgiama į kultūros matmenį. Ačiū, kad tai paminėjote. Dėkoju, kad atvykote pas mus, kad labai aiškiai išdėstėte savo mintis, kad pasižadėjote bendradarbiauti su kultūros komitetu. Mūsų laukia nemažai strateginių iniciatyvų, e, dalyvaujame jūsų rengiamuose renginiuose. O kalbant apie biudžetą, tai ne vien tik tai e, klausimas apie tai, kad labai smarkiai jis būtų išaugintas eina kalba bent jau esančių lėšų neapkarpimą švietimui, kultūrai, Erasmus programai. Čia mes būkštaujame, nes tie apkarpimai darys poveikį piliečiams. Jūs, ponė ministrė, atsakote taip pat už mokslo tyrimus klausimus. Mūsų komitetas jų nesvarsto, bet e, ir e, Horizontas 2020 yra viena iš programų, kuri, regis, bus apkarpyta. Taigi, apeliuojame ir e, lauksime tolesnių diskusijų. E, tikimės, kad galėsime ir toliau remtis jūsų ryštų ir pasišventimu. Colleghi, non nu, fuggite, don't go out. Kolegos, nepasprūkite, mums reikia toliau dirbti. And so we continue with the uh, report. Uh... Taigi tęsėme darbą. Turime renkti nuomonę dėl biudžeto. Aš e, noriu paprašyti kolegų pasilikti salėje, nes tai svarbus mūsų darbo tvarkės punktas. Turime išanalizuoti ponas Drojevskio teikiamą nuomonę dėl biudžeto. Pone Zbrojevskė, ar norėtumėte pasisakyti? Nedaug liko dar mūsų narių salėje, bet liko patys geriausiai. Taip, ponė pirmininkė, labai trumpai norėčiau pateikti jums šią informaciją labai tiksliai, jinai bus surašyta mūsų rezoliucijoje dėl nuomonės. Žvelgiant į 2016 metus tiek e, įsipareigojimų, tiek mokėjimų asignavimų srityje matome e, biudžeto didėjimą Erasmui, Erasmus, e, kūrybiškos Europos projektui, taip pat didėja biudžetas saliginai, e, didėja biudžetas ir e, Europos piliečių programai. Akivaizdu, yra tam tikrų sutrikimų mokėjimuose, jie tęsiasi iš pernai metų, o dėl realių e, biudžeto padidėjimo atveju jų netiek daug, vienos programos atveju matome biudžetą sumažėjusį. Matome taip pat, kad bandomiesiams projektams biudžete nenumatyta rezervo. Reikėtų iš tikrųjų numatyti daugiau lėšų bandomiesiems projektams ir numatyti naujus bandomusios projektus, kurie būtų įgyvendinami artimiausiais metais. E, Liepos 10 dieną taryba patvirtino 10 punktų planą. E, pirmiausia, turi būti saugoma Erasmus Plus programa, bet kaip sakė kolegija šiandien ir šio projekto atveju mes turime užtikrinti tokias procedūras, kurios e, leistų programą padaryti lankstesnė ir veiksmingesnė ir neplanuojama mažinti lėšų 90505 eilutė, kur e, numatytos lėšos skaitmeninimui, bet kitose kategorijose yra kai kurių sumažinimų išimties tvarka. Ir dar viena pastaba Mes e, raginame nemažinti lėšų programai Europą gyventojai, Europą piliečiams, kad būtų apsaugota 18.04.01 kategorija. Mm, e, dėl komisijos pasiūlymo 2016 metams e, matome, kad komisija siūlo didinti lėšas kitose kategorijose ir to džiaugiamės. Ačiū. Ačiū kolegai Strojevski. Panas Morgano, kalbėsiu trumpai. Trumpai, panė pirmininkė, noriu pritarti pranešėjo išsakytams pastaboms. Mes turime reikalauti iš tikrųjų kai kurių dalykų Apribojimai kai kuriais atvejais e, nepriimtini ir mes turime aiškiai nusistatyti prioritetus, kad e, reaguotume tinkamai į tokį, sakyčiau, euroskeptišką požiūrį, kuris dabar Europoje įsivyravo. Taigi mūsų sprendimai biudžeto požiūriu yra svarbus ir gali padaryti uh, reikšmingų pokyčių. Toliau Helga, ačiū, aš norėčiau tik pasakyti, kad mes negalime e, sumažinti mūsų programų biudžeto, ypač kai kalbame apie Europą piliečiams projektą. Visada sakome, kad iš tikrųjų negali būti čia jokio mažinimo e, Tuo labiau, kad kalbame apie piliečių įtraukimą, apie tai, kaip sukurti naujų galimybių piliečiams dalyvauti projektuose. Taigi mes jokių būdų negalime e, sutikti su programų finansavimo sumažinimu. Būtų gerai tą finansavimą padidinti, bet e, bent jau sumažinimui turime pasakyti griežtą ne, nes tai bus visiškai nenaudinga ir e, kels grėsmę mūsų siekiamiems tikslams. Ačiū. Taip, iš tikrųjų, Mes e, e, turėsime vadovautis pranešėjo pasiūlytų požiūrių ir reikalauti biudžeto padidinimo. Mes turime iš tikrųjų pabrėžti tai, kad siekiame pažangos. Mūsų neramina kai kurie siūlomi sumažinimai 2016 buvo numatytas naujas finansinis instrumentas ir jau šiuo atveju yra numatytas sumažinimas. Tai yra visiškai nepriimtina, negalima leisti, kad taip atsitiktų ir su kitomis kategorijomis. Jūsų pranešime aš manau, kad um, e, visą tai tinkamai atsispindi. Ir visą tai suderinta su biudžeto komiteto pranešėjo. Rugsėjo 15 dieną bus balsuojama kultūros komitete. Pakeitimus galima teikti iki rūpiučio 25 dienos. To baigsime rytinę posėdžio dalį po pietų susitikimas su komisijos nariais. Norėčiau paprašyti pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų dalyvauti, nes tai iš tikrųjų svarbios diskusijos. Aš tikiuosi, kad mm, jos bus produktyvios. Ačiū.